to, to write? Okay. Uh, well, colleagues, we will start in 30 seconds. Please take a seat. Gerbėjai kolegos, posėdį pradėsime po 30 sekundžių. Prašau visus susėsti. Okay. Mm, otwieram posiedzenie. E... Pradedame mūsų posėdį. Du kolegos norėtų pasisakyti dėl posėdžio vedimo tvarkos. Pagal kolega sėdintis vietoje 235. Dėkoju, pirmininkė. Šios savaitės pradžioje jūs atsakėte į Jorg Lacht uh, Fricht klausimą apie tai, ar ne. Uh, neprisijungs prie e, Europos parlamento nauji nariai po Lisabono sutarties įsigaliojimo. Jūs pasakėt, kad taryba turės priimti sprendimą. Aš manau, kad jie turėtų prisijungti prie mūsų parlamento kaip tikrieji nariai, o ne stebėtojai. Aš manau, kad e, kai mes patvirtinome David Martino pranešimą dėl vidaus darbo taisyklių, uh, pranešimo, kad e, mes galime leisti jiems dirbti ir mes patys, tai yra Europos parlamentas, galime nuspręsti, kokiamis sąlygomis jie turėtų dirbti. Pirmkiai, gal jūs galėtume svarstyti šį klausimą su pranešėju, ponu Martinu, ir spręsti šią problemą kuo skubiau. Būtų neprotinga, jei naujieji nariai, kurie jau buvo išrinkti ir kurių išrinkimą patvirtino valstybės narės, turėtų laukti kelias mėnesius e, tol, kol pradės dirbti didžiulė dauguma jų nori pradėti kuo skubiau. Dėkuoju pirmininkė, e, dėkuoju. E, kaip aš jau minėjau, Aš teiravausi, ar Europos vadovų taryba priėmė kokį nors sprendimą, bet to kreipiausi ir užsienio reikalų komitetą. Ir galiu pasakyti, kad šis komitetas supranta, kad egzistuoja problema, tačiau jos galutinio sprendimo dar nėra, dar neapsispręsta, kiek naujų narių ir iš kokių valstybių narių mes susilauksime. Aš suprantu, kad šį sprendimą patvirtins Europos parlamentas, bet bet kuriuo atveju šis sprendimas dar nėra galutinis. Taigi mes negalime priimti net ir naujų stebėtojų, tol kol nežinome, kiek jų turėtų būti ir iš kokių šalių jie turėtų atvykti. Taigi, aš nepamiršau šio klausimo ir tikrai juo rūpinsiuosi ir bandysiu jį spręsti. Dėkuoju. Pone Harms. Ačiū, ponė pirmininkė, ponės ir ponus. Pripažįstu, kad sudėtinga situacija, bet įmanoma viską išspręsti. Mano frakcija e, dėl diskusijų Prancūzija nori pareikšti, kad tikrai nepateisinama, jei stebėtojai, e, nesvarbu, koks jų bugalzinis statusas, kartu yra ir nacionalinių parlamentų deputatai. Tikrai to negali būti, jeigu žmogus atvažiuoja čia dirbti kaip parlamentaras, jis turi atsisakyti savo mandato gimtinėje. Dėkuoju. Ponas Ordi dar norėtų pasiskirti, Audi dar norėtų pasiskirti dėl pasižiūrėjimo tvarkymo. Dėkoju, ponė pirmininkė. 110 taisykliai yra pasakyta, kad mes kartu turėtume svarstyti švedės pirmingavimo išvadas. Aš dabar žvelgiu į švedijos ministrą pirmininką, kuris puikiai vadovavo Švedijai ir, ir vadovavo Švedijos pirmininkavimui. Ir aš dabar norėčiau paminėti, kad 15 sutarties straipsnė yra prašyta, kad po kiekvieno Europos vadovų tarybos posėdžio ataskaitą mums turi pristatyti Europos vadovų tarybos pirmininkas. Naujasis pirmininkas yra ponas Van Rompuy, tačiau jo čia nematome. Jis pradėjo dirbti gruodžio pirmą dieną, kiek man yra žinoma. Jis be abejo yra labai užsijėmęs, turi labai daug įvairių darbų, tačiau aš manau, kad jis turėtų atvykti į Europos parlamentą ir pristatyti mums Europos vadovų tarybos įvykusios deši, uh, e, uh, e, gruodžio 10-11 dienomis išvadas. Dėkoju, pirmininkė, ir aš paaiškinsiu, kas įvyko. Pienicy panem. Europos vadovų tarybos pirmininkas, ponas Van Rompoj, ir dabartinis tarybos pirmininkas, tai yra pirmininkaujanti valstybė, kurią, kurią atstovavo ponas Reinfeldt, susitarė, kad Paskutinį šių metų mėnesį mes dirbsime pagal senuosius principus, pagal senąją darbo tvarką. Ir ponas Van Rompuy oficialiai pradės dirbti tik tai nuo 2010 metų sausio pirmos dienos. Gerbėjai kolegos, aš norėčiau pasinaudodamas progą. Prašau, ponė. Ne valstybių vyriausybių vadovai turėtų svarstyti, kada ir kaip turi įsigalioti sutartį. Ši, šią sutartį jau ratifikavo mūsų žmų, piliečiai. Pirmininkas, aš dar kartą paaiškinsiu. Parlamentas taip pat pritarė minėtam susitarimui. Taigi tai yra ir jūsų sprendimas. Mums svarbiausia yra bendradarbiauti ir dirbti su taryba. Ir mes parlamentas taip pat sprendžiame, kas pas mus atvyks, ką mes kviečiame į mūsų posėdžius. Pagal tarp institucinio bendradarbiavimo principus e, mes e, žinome, kokią tvarką turėtų vykti mūsų bendradarbiavimas. Taigi jūsų pastaba buvo kiek e, nepagrįsta. Aš manau, kad iš tikrųjų yra dar per anksti apie tai kalbėti. Labai svarbu yra išlaikyti pusiausvyrą tarp uh, pirmininkaujančios valstybės, jos ministro pirmininko bei Europos vadovų tarybos pirmininko, tai yra pono Van Rompoj. Nes jums tikriausiai yra žinoma, kad tarybos e, pirmininkas, tai yra taryba pirmininkaujantį valstybė, keisis kas pusmetį, tačiau Europos vadovų tarybai vadovaus tas pats asmuo. Taigi parlamentas pats sprendžia, ką kviečia į savo posėdžius. Be abejo, mes e, norime dirbti su taryba, bet bet kuriuo atveju noriu pasakyti jums, kad e, e, jūs kiek per anksti pradėjote skūstis. Ponas Reinfeld pristatys mums Švedijos pirmininkavimo išvadas. Ponas Reinfeldas pirmininkavo vadovavo Švedijai, kai jį pirmininkavo Europos Sąjungai. Ponas Van Rampoj neturėjo su to nieko bendro. Ar jūs man pritarėt? Gerai. Dabar aš labai šiltai norėčiau pasveikinti pas mus atvykusi ministrą pirmininką poną Reinfeldą. po jūsų pirmininkavimo mes visi laukiame gruodžio 31